ir galime pereiti prie balsavimo. Turime tris pasiūlymus dėl Nikaragvas ir poni Vernik de Kaiser dabar gauna žodį. Pirminkė, aš tik norėčiau priminti Jums, kad mano frakcija nusprendė nedalyvauti balsavimuose, kaip kad minėjau anksčiau. Taigi mes nesuslaikome, bet taip pat ir nedalyvaujame. Dėkoju dabar ponė Korhola. Pone pirmininkė, diskusijose pernelyg daugeliui kolegų buvo leista peržengti jiems skirtą pasisakymų laiką. Aš noriu Jums priminti, kad kai iškyla reikalas, Jūs galite išjungti jų mikrofoną. Tokiu būdu be reikalo nepraradinėsime kitų kalbėtojų pasisakymų skirto laiko. Dostali slovo dvakrát, ale ne v jednom bodě. Pokud... Pirmininkas iš tikrųjų Kai kurie kalbėtojai iš tikrųjų tai padarė, pasisakė daugiau negu vieną kartą, bet ne tuo pačiu klausimu. Kitą kartą tikrai būsiu griežtesnis. Euh, Pirmininkai, ir aš norėjau pabrėžti, kad būtent dėl tų pačių priežasčių, kaip ir socialistai, mūsų frakcija nusprendė taip pat nedalyvauti balsavime norėtume, kad žmonės suvoktų mūsų poziciją šiuo klausimu. Dėkuoju, ponė Figureido. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes esame lygiai tokios pačios nuomonės, norime pasakyti tą patį. Žalieji jau anksčiau pasakė, taigi mes nedalyvausime balsavime, nes tai nėra ypatingos skubos tvarkos klausimas. Ta mes jau anksčiau minėjome. Dobře, děkuji. Já myslím, že můžeme přistoupit k hlasování. Děkuji. Tada galime pereiti prie balsavimo. Balsuosime dėl e, trijų frakcijų pateiktos bendros rezoliucijos EPP, e ALDE ir ECR frakcijų rezoliucijos Nikaragva. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Pereiname prie kito punkto. Keturi pasiūlymai dėl rezoliucijos dėl Laoso ir Vietnamo. Turiu pasakyti, pagal šeštąjį, e, tai yra e, šeštoje pastraipoje yra nedidelė klaida tekste. Žodžiai disciplinari ir kriminali bus išbraukti. Taigi dabar penkių frakcijų rezoliucijos projektas dėl Laoso ir Vietnamo. Dabar Balsuojame dėl šeštosios pastraipos pirmosios dalies. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dabar antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Taip pat pritarta. Dabar dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Na ir pagal eilę paskutinis, bet pagal svarbumą gal ne. Turime penkis pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl Kinijos, tautinių mažumų teisės ir mirties bus mėstakymas. Ponas Posilt, prašom. Atsiprašau, ponė pirmininkė, trečiame punkte vokiškoje versijoje yra klaida ir norėčiau paprašyti, kad ta klaida būtų ištaisyta. Ten yra kalbama, ap, parašyta taip, e, dviejų tibetiečių ir kitų devinių uigūrų nuteis, nu, nuteisimas mirties bausme. Ką tai reiškia ir kitų uigūrų, nes tibetiečiai nėra uigūrai ir atvirkščiai. Taigi norėčiau, kad šis nesusipratimas būtų iš, ištaisytas. Dėkoju, ponė Poseltai, sako pirmininkas. Bus pataisyta. O usnesení politické. Dabar Pereikime prie socialistų ir demokratų frakcijos pasiūlymų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuosime dėl bendro, bendro trijų frakcijų pasiūlymų e - EPP, ALDE ir Žaliųjų varianto. Balsuojame Kas už? Balsuosime vardiniu balsavimu. Pirmininkas atsiprašo. Sako, pirmiausia, balsuokime dėl devintos pastraipos už, prieš, susilaikė. Manau, kad turėtume tikrintis elektroniškai, prašom. Susiraskite savo korteles. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Balsavimas baigtas. Rezultatai. Pritarta. O dabar paskutinis vardinis balsavimas dėl viso pasiūlymo. Balsuojame. Głosowanie uzawrzono. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta.